Okay, colleagues, I still think these 2.30 starts aren't really working in most committees. This is, a, this is a committee I used to be on for many years, and it's a very big committee, the Environment Committee. Labą dieną, kolegos. Pusė trijų mūsų darbo pradžia. Jau kurį laiką laikomės tokios tvarkos dėl to, kad uh, Vertėjai turi užbaigti darbą būtinai pusę septynių. Dabar turėtume aptarti Dėvio komiteto darbo tvarkės 26 punktą. Envi komiteto 15 darbo tvarkės punktas tai yra. Tai yra bendra diskusija dėl darnaus vystimosi ES pažangos ataskaita siekiant DVTS kontekste. Bendra pirmininkė taip pat turėjo būti čia, bet e, yra įstrigusi kamščiuose. Ji turėtų pasveikinti poną Stoilą. Pasikeitime nuomonėmis. Mums labai įdomus jūsų darbas, kurį vykdote Eurostate siekiant um, darnaus vystimosi tikslų, nes um, kitais metais, Liepos mėnesį, daug kas vyks į forumą New York ir reikės atsiskaityti, kaip es sekasi gyvendinti DVT išorės ir vidaus um, lygmenimis, taikant visuotinį požiūrį į tuos tikslus, ar mes norėjome, aišku, užtikrinti, kad e, ta pažanga ir išorės ir vidaus lygmenimis e, įgyventinant darnaus vystimosi tikslus būtų tinkama. Taip pat žinome, kad pradėjote renkti naują ataskaitą dėl to, kokia apskritai yra padėtis įgyventinant DVT. Aš jums suteiksiu žodį pirmiausia ir galbūt po to aptarsime, ką konkrečiai matuojame, ko nepavyksta pamatuoti ir vertinti. Mes e, prašėme leidimo pradėti renkti nuomonę savo iniciatyvą, ruošiantis kitų metų forumui ir tinkami statistiniai duomenys ir mūsų darbe būtų labai svarbus kad um, galėtume įsiaiškinti, kaip jas sekasi gyvendinti DVT. Dėlstama suteiksiu žodį Eurostato skyriaus vadovui, ponui Stoilo. Ačiū pirminkė. Esu Anton Stoila ir uh, vadovauju darnaus e, vystimosi tikslų gyvendinimo e, skyriui Eurostate. Šalia manęs yra Kristin Mayer, kuri yra už e, darnaus vystimosi rodiklių atsakingos skyriaus vedėja. Dabar jau galiu pasakyti, kad mes planuojame gana anksti paskelbti statistinius duomenis. Šiais metais jie buvo paskelbti rugsėjo mėnesį, kitais metais planuojame tai padaryti birželio mėnesio pabaigoje. Tai yra iki aukšto lygio politinio forumo. Norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos apie tai, ką konkrečiai turime omenyje. Kaip žinote, 2030 m. darbo tvarkė yra numatyta 17 tikslų, e, kurie turi būti stebimi nacionalinių, regionių ir vietos lygmenimis. Kalbėsime apie ES lygmenį. Galbūt reikėtų pabrėžti šiek tiek tuos skirtingus lygmenis. Yra pasaulinis lygmuo, jungtinių tautų e, Čia stebėsena vyksta pagal 169 e, tikslus. E, be to e, duomenis renka statistinės agentūros, kad būtų galima vykdyti stebėseną. Iš viso į visuotinį sąrašą įtraukti 232 rodikliai. Jie Kai kurie iš jų yra tam tikrų antraščių, tam tikrų straipsnių rodikliai e, ir kai kurie iš jų yra tiesiog statistiniai duomenys. O 30 procentų e, tų rodiklių dar e, neturi patvirtintos metodikos. S lygmenių matuojame kokia pažanga daroma įgyvendinant DVT. Tai daroma pagal pagrindinių e, krypčių ES politiką. Čia pagrindiniai veikiai yra Eurostatas, kitos komisijos tarnybos, nacionaliniai statistiniai e, biurai stebėsinai mes taikome ES DVT rodiklių rinkinį. Tai yra tik turimi e, rodikliai. Tai yra rodikliai, pagal kuriuos turime duomenis. Ir nuolat stengiamės atnaujinti rodiklių rinkinį ir taip toliau. Taip pat yra dar keli sluoksniai. Dabar jau daugelie šalių yra parengta nacionalinė darnaus vystimosi strategija su duomenų rinkiniais, kurie nėra tokie pat kaip Junktinių tautų arba ES rinkiniai, tai yra užimtumo ir kitų aspektų rodikliai. Taip pat vykdoma ir kita stebėsinos veikla, galbūt esate susipažinę ir su EBPO, ir su kitų e, organizacijų NVO veikla šioje srityje. Taip be kita, ko daroma ir pagal ES politiką. ES deveti rodiklių rinkinys buvo parengtas vadovaujantis jų svarba politikai. Tai yra rodikliai turi būti glaudžiai susijęs su ES politika ir kitas aspektas yra jų statistinė kokybė. Tie rodikliai turi atitikti e, tam tikrus kokybės standartus. 2017 metais vyko labai didelio masto konsultaciniai procesai, buvo konsultuojamasi su įvairiais tarybos komitetais, vartotojų forumais, akademinių grupių atstovais, pilietinė visuomenė, tarptautinėmis organizacijomis. Uh, rodikliai, kurie buvo taip parengti, buvo palankiai įvertinti. Tokį vertinimą jiems e, skyrė 2017 m. gegužės mėnesį Europos statistinės sistemos komitetas. Na ir metinė peržiūra. 2018 m. ataskaitai panaudojame rodiklius, šeši iš kurių pasikeitė. Vėliau kalbėsiu apie dabartinę uh, peržiūrą, kuri vykdoma dėl 2019 metų ataskaitos, kuri pasirodys um, kitų metų birželio mėnesį. SDVT rodiklių rinkinio charakteristikos. Iš viso yra šimtas įvairių rodiklių, tolygiai paskirstytų pagal 17 DVT, 42 iš jų mm, pasitarnauja įvairiems e, tikslams Ir um, tai sustiprina visą ataskaitą, užtikrina glaudesnius tikslų ryšius. 88 rodikliai atnaujinami kasmet, tai žinoma labai naudinga stebėsenai. Du trečdaliai rodiklių yra oficialūs statistiniai duomenys, 33 kiti yra iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš Europos aplinkos agentūros, tai yra daugelis aplinkos saugos rodiklių, EBPO, EIG ir kitų. 55 rodikliai iš 100 yra suderinti su uh, jungtinių tautų 9 rodikliais ir e, uh, 28 su aukšto lygio um, ES politikos rezultatų suvestinėmis. Tai yra 10 komisijos prioritetų Europa 2020, Europos socialinių teisų ramstis. Dabar uh, e, perdusiu žodį kolegijai, kad jį pristatytų ataskaitą. Dabar norėčiau Jums pristatyti stebėsenos paketą, kurį paskelbėme rugsėjo mėnesį. Mm, jis yra skirtas įvairiems skaitytojams ir mm, plačiai visuomeniai ir institucijoms. Yra įvairių produktų, kurie yra skelbiami Eurostato interneto svetainėje. Viską pristatysiu Jums šiek tiek samiau, kad matytumėte, kokių straipsnių ir ataskaitų galima ten rasti. Jau paaiškinome, kad um, yra 17 darnaus vystimosi tikslų, kuriuos apibrėžė Junktinių tautų organizacija. Ir kiekvienam iš tų tikslų yra parengtas rodiklių sąrašas. Antonas jau paaiškino, jeigu pažiūrėtumėte į mūsų interneto svetainę, matytumėte, kokius rodiklius vertiname. Dešinėje, pavyzdžiui, matote švietimo kokybės rodiklius. Taip pat matote, kad e, dėl kai kurių rodiklių jau yra nustatytos e, tam tikros siektinos reikšmės. Pavyzdžiui, švietimo e, srityje veikia švietimo ir mokymo stebėsinų sistema, bet to yra nustatyti rodikliai, kuriuos patvirtino komisija ir valstybės narės. Taip pat yra konkretus kiekybiniai tikslai kai kurie rodikliai vertinami bendrai kaip tendencijos. Jeigu yra nustatyta siektina reikšmė, galime konstatuoti, kad daroma didelė pažanga įgyvendinant ES tikslus, tuomet yra naudojama ta į viršų rodanti žalioji rodiklė, jeigu pažanga vidutinė tuomet e, tai e, rodiklė dešiniau. Jeigu pažanga nepakankama tam e, tikslui pasiekti, matote kitą raudoną rodiklę apačion ir visiškai tiesiai apačią rodanti taisyklė, rodiklė rodo, kad visai nesiekiama, nepavyks pasiekti to es tikslo bandant gyvendyti darnaus vystimosi tikslus. Yra dar keturios e, kategorijos, tai gali būti reikšminga pažanga, vidutinė pažanga, e, siekiant darnaus vystimosi tikslo arba atitinkamai nepakankamas e, įgyvendinimas ir visiška nesėkmė įgyvendinant. Mm, darnaus vystimosi tikslus. Vertinimą atliekame pagal visus rodiklius, taigi tai bendras vertinimas, kurį matote čia. Taigi, geriausiai sekasi gyventinti tris tikslus. E, Trečiąjį e, DVT dėl sveikatos ir e, švietimo kokybės, kiti energetikos srities e, tikslai. Ir, pavyzdžiui, dešimtasis tikslas, kaip matote, jis praktiškai nebus pasiektas, e, jeigu viskas taip ir toliau klostysis, tad per pastarosius dešimt metų situacija pablogėjo dėl dešimtojo DVT. Apačioje esančių e, tikslų įvertinti negalime, nes neturime pakankamai duomenų, kad galėtume įvertinti visus uh, Um, su tendencijomis susijusius rodiklius. Taigi, jeigu turime e, laiko seka tik dėl 75 procentų rodiklių, jų apskaičiuoti negalime, jų vertinti negalime. DVT stebėsienos ataskaita gana didelė ir ji buvo išplatinta visiems komiteto nariams. Jūs gavote tą visą knygą, kurioje pateikiama įsami visų rodiklių analizė. Ir kartu matote ir mūsų vertinimo metodiką, kurią taikėme. Yra taip pat e, parengta nedidelė brošiūra, joje dviejose puslapiuose yra apžvelgti visi e, DVT Yra taip pat e, naujas produktas, tai yra skaitminė publikacija. E, kviečiu visus e, pažiūrėti mūsų interneto svetainę. Tai labai interaktyvi publikacija, jūs galite daug ką peržiūrėti, palyginti duomenis su kitomis valstybėmis narėmis. Šis leidinys buvo parengtas taip pat ir tam, kad pritrauktume daugiau jaunų skaitytojų. Norime juos labiau sudominti tokiamis žaismingomis detalėmis. Dabar mm, gražinu žodį kolegai. Jau beveik mm, viską papasakojame. Tik pridursiu, kad e, šiuo metu vyksta dar viena rodiklių rinkinio peržiūra. Jos e, tikslas užtikrinti, kad e, rodikliai būtų kuo svarbesni politikai, pavyzdžiui, Pernai svarbiausia buvo rezultatų suvestinės rodikliai ir be to, jeigu atsiranda kokiu nors naujų rodiklių iš naujų šaltinių, mes taip pat bandome juos atsižvelgti, jais pakeisti esamus rodiklius, jeigu naujieji rodikliai yra geresnės kokybės. Negali būti daugiau nei šeši rodikliai vienam tikslui apibūdinti Ir taip pat yra na, toks vadinamasis laukimo sąrašas, kuriame e, yra išvardyjami visi siūlomi rodikliai, kuriuos būtų galima apžvelgti kitos peržiūros metu. E, peržiūra vykdoma plačiai konsultuojantis su įvairiais subjektais, pavyzdžiui, e, DVT daugia šalis platformos atstovais, stebėsinos pakomitečiais ir panašiai. Rodiklių peržiūrą ketiname užbaigti iki šių metų pabaigos. Galbūt tai bus padaryta po sustikimo su uh, generaliniais direktoratais, kuris yra numatytas lapkričio 23 dieną. Ta e, rinkinį planuojama paskelbti kitų metų sausio mėnesį. Atsižvelgiama į daugelio sričių politiką, įskaitant uh, programą Horizontas 2020. Taigi 2020-2021 metais rodiklių rinkinys turėtų būti didesnis. Šiuo metu peržiūrima e, rodiklių rinkinį, kuris yra panašus į dabartinį, planuojame paskelbti kitų metų sausio mėnesį o mm, devizijos stebėsinos ataskaitą paskelbsime 2019 m. birželio arba liepos mėnesį, kad spėtume iki aukšto lygio politinio forumo. Ačiū pirminkė. Um, Ačiū labai už jūsų pateiktą informaciją. Aš pati turiu nemažai klausimų, nebejoju ir kolegos norės šio bei to paklausti. Tad pirmasis mano klausimas būtų toks. Suprantu, kad jūsų atliktas tyrimas yra komisijos veiksmų dalis, tačiau kalbant apie E, tai, kad buvo surinkti tie statistiniai duomenys, pademonstruotos tendencijos, tačiau kažkokių tai politikos išvadų tarsi daryti negalima. Ir e, jūs kalbėjote apie tai, kad neligybė, e, jos mastai didėja. Taip. Buvo speciali diagrama netgi jūsų pristatymė tam skirta. Mes vilėmės, kad iki gruodžio mėnesio komisija pareiks vadinamai e, refleksijų dokumentą dėl e, subalansuotos plėtros tikslų įgyvendinimo. Ir nežinau, ar čia yra kažkas iš komisijos generalinio sekretoriato. Ar galėtumėte sureaguoti į tai? Taip, yra generalinis sekretorius. Galbūt galėtumėte pasakyti, e, kaip su tuo dirbate, ką darysite apskritai su tą informacija, kurią gaunate. Kalbant apie klimato kaitą, apie COP e, e, yra vertinami tikslai ir tada yra tam tikros e, politinės išvados parengiamos. Tikiuosi, kad ir kalbant apie tvarios plėtros tikslus būtų galima parengti tokios išvadas. Galbūt yra numatytas kolegų peržiūros mechanizmas tarp valstybių narių. Uh, Nes, e, kiek suprantu, tai yra es ligmens informacija pateikiama, ar kiekviena valstybė narė yra atskirai e, pristatoma, stebima jų atliekama pažanga. Be to, ar komisija analizuoja tos duomenys, ar stebima, sakoma, kad e, kai kurios tendencijos kelia nerimą, kai kurios yra geros, teigiamos. Įdomu būtų daugiau sužinoti, ką su, tuo, ką su tuo darote. Uh, Dar vienas dalykas, kuris e, priverčia nerimauti, yra tai, jog trūksta bendros metodologijos tarp valstybių narių. Jeigu jau norime tinkamai viską įvertinti, reikia tos metodologijos. Taip suprantu, tai reikalauja nemažai laiko, tačiau reikia kažkaip užtikrinti, kad e, vyriausybės siektų tų tvarios plėtros tikslų įgyvendinimo. Dar keletas klausimų mano, iš mano pusės. Eurostatas parengė tą tokį įdomų interaktyvų pristatymą apie tvarios plėtros tikslus, tačiau su kuo jūs dirbate um, platindami šią žinią, juk yra visos tos jungtinių tautų agentūros UNICEF ir panašiai. Bet to šiandieną tarptautinė vaikų diena ir sustikau su UNICEF atstovais, e, tie jauni žmonės kaip tik kalbėjo apie tvarios plėtros tikslus. Man įdomu, ar jūs e, palaikote ryšius su su tų agentūrų atstovais. Nenoriu, kad būtų taip, kad tiesiog bus daug įdomios, gražios informacijos sukelta į gražią interneto svetainę, kuri niekam nebus įdomi. Heidi, žodis Jums. Ačiū labai, Linda. Ačiū e, už e, šio pranešimo pristatymą. Net nebejoju, kad tai pasitarnaus e, kaip svarbi tokia faktinė medžiaga. E, E, mūsų parlamento darbę, kurį reguliariai atliekame. Vis dėlto norėčiau kai ko paklausti. Ar jums atrodo, kad kalbant apie politikos kūrimą, apie komisiją, parlamentą, taip pat reikia nepamiršti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto aktyviai veikiančio šioje srityje, ar kažkaip visi galėtume prisidėti prie tų kokybinių aspektų, kalbant apie šį procesą? Jūs minėjote, kad taip jaunų žmonės domina šį temą, tam pritariu. Tačiau reikia nepamiršti ir to, kad e, vis kartojama, jog negalima švaistyti laiko. Aš pati vakar susitikau su, dviej, su 22 moksleivių grupe, jie buvo nuo 15 iki 17 metų amžiaus ir tiesą pasakius, negaliu tikėtis, E, to, ką išgirdau. Jie pasakė, kad tiesiog mirtinai išsigandę yra bijo to, ką atneša ateitis. Nes pastoviai girdi įvairiausius gazdinimus. Tie vaikai minėjo, kad e, jau nuo pat e, tikrai e, jauno amžiaus, nuo septynių metų, e, taupo vandenį, taupo išteklius, nes tėvai jos taip e, primokė. E, Ir mano klausimas būtų štai toks. Man atrodo, kad reikėtų ne vien tik neigiamai viską piešti, reikėtų ir kažkokios tai vilties suteikti, patikinimo, jog mes dirbame žmonių, savo piliečių labai. Tad mano toks klausimas būtų, kaip visą tai paversti tokiu gyvybingu procesu, kaip užtikrinti, kad galėtume kažkaip tai iš tiesų įtakoti realybę o ne tik tarp šių keturių sienų apie tai kalbėtis. Ačiū. E, taip, aš taip pat per pietus UNICEF atstovais kalbėjau apie klimato kaitą. Buvo kalbėta apie tai, jog tarsi nepakankamai daroma, sparčiau reikėtų dirbti. Ir mm, tikrai toks naratyvas vyravo tų pietų metu. Pane Hautala, uh, Kalbant apie tą duomenų bazę, apie duomenų rinkimą, galbūt yra galimybė kažkokį tai tokį labiau dinamišką naratyvą sukurti. Ir galbūt kažkaip išskirti, kokie sprendimai galėtų padėti pereiti prie tolesnių žingsnių. Uh, Mm, kokios politikos rytis turėtų būti įgyvendinamos, kaip užtikrinti, kad viskas būtų geriau reguliuojama, kad būtų įgyvendinama horizontas programa, kad tai nebūtų vien tik kažkoks e, sausas ant popieriaus išdėstytas planas. Norėčiau, kad e, kuo daugiau žmonių dalyvautų, ne tik mes apie tai čia kalbėtume. Elišlein, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už jūsų pastangas, taip pat už tikrai naudingą pranešimą, kurį parengėte. Nuo pat pradžių, nuo pat tvarios plėtros tikslų patvirtinimo aš, taip pat kiti kolegos, kalbėjome apie tai, kaip svarbu yra stebėti pažangą vykstančią skirtingose valstybėse narėse. Ir nemažiau svarbu tai daryti ir europiniu mastu. Esmė yra štai tokia. Tas darbas, kurį jūs atliekate, tikrai yra sudėtingas, jo yra daug. Vis dėlto, kalbant apie darbas su tvarios plėtros tikslais, aš matau ir tam tikrų ribojimų. Trūksta išsamios europinės sistemos skirtos įgyvendinimui. Ta taip, kai žvelgiu į tą parengtą ataskaitą, e, kai skaitau apie tai, kad e, vertinate pažangą, kuri buvo pasiekta įgyvendinant e, es tikslus, Galbūt reikėtų peržiūrėti tuos es tikslus, kad jie būtų geriau suderinti su tais naujaisiais tvarios plėtros tikslais. Apie tai kalbėjome ir su komisija, komisija kai buvo parengtas komunikatas e, skirtas tvarumui. Man atrodo, kad tikrai būtų naudinga, jeigu pačiame pranešime e, ateityje būtų ne tik atliktas e, tas vertinimas susijęs su pažanga, ir kad būtų ne vien tik žvelgiama į tikslus bei siekius, tačiau nemažiau svarbu būtų įvertinti, kiek tie tikslai buvo pasiekti. Taip, dabar kalbėjote apie tai, kad stebima ta pažanga, tačiau man atrodo, kad E, jūsų ataskaitoje taip pat būtų naudinga rasti informacijos apie tai, kiek arti esame tų tikslų, kuriuos esame užsibrėžę. Tai būtų labai naudinga. Taip, jūsų skaidrėse mačiau vieną, e, kurioje buvo paminėtas dešimtasis tikslas susijęs su neligybės mažinimu ir taip. E, E, minėjote, kad atsiliekame, tačiau įdomu, kokia situacija yra dėl kitų tikslų. Ar stebima pažanga, kiek žinau, taip, kai kuriais atvejais stabili pažanga stebima, tačiau kalbant apie naująją darbo tvarkę, vienas svarbiausias aspektų yra ne tik universalumas, tačiau ir tai, kad visi tikslai, siekiai yra tarpusavyje susiję. Man atrodo, tai taip pat būtų naudinga ir reikėtų tiesiog dar labiau tai pabrėžti ir pasakyti, kad Taip. Kalbant apie tam tikrų tikslų įgyvendinimą, galbūt kai kur atsiliekame, galbūt kai kur įgyvendiname planą, tačiau kalbant apie bendrą uh, plano įgyvendinimą, daugiau ar mažiau teigiamos tendencijos stebimos. Be abejo, jeigu tik kalbant apie, apie vieną tikslą bus pasiekta pažangos, o kitų tikslų įgyvendinimas e, sustos vietoje, tada nieko gero tai neduos. Dar vienas komentaras. Man atrodo, kad mes turime įdėti pastangų. Ir Haidė taip pat apie tai kalbėjo. Mūsų čia yra per mažai sėdinčių šioje salėje. Mums reikia rasti būdų, kaip užtikrinti, kad jūsų darbas, jūsų rengiamos ataskaitos e, būtų įtrauktos į tas platesnės diskusijas vykstančias ir Europos parlamento kontekste, ir už Europos parlamento ribų. Kaip bebūtų, čia kalbame apie dalykus, e, kurie įtakos ES ateitį. Taip, jie gali duoti apčiapiamų rezultatų, tačiau man būtų liūdna suvokti, kad tik šeši, šeši nariai domisi Europo, atsiprašau, Europos ateitimi, nes tik tiek mūsų šiandieną yra salėje. Svarbios temos, būtų smagu matyti daugiau kolegų. Dar vienas dalykas. Jeigu būtų įmanoma, e, busimoje ataskaitoje taip pat įvertinti, kaip europinė politika įtakoja trečiasią šalis įgyvendinant tuos e, tvarios plėtros tikslus. Ačiū. Dėkoju. Pane Marijan, prašau. Sveiki. Taip tikrai įdomus klausimai. Mes aplinkosaugos komitete pritarėme tiems dalykams ir e, turiu pasakyti, kad nesmagu suvokti, kad tiek daug jėgų tam skiriame, tiek daug laiko visom šiems temoms. Ir tai neduoda jokios naudos. Todėl, kad kalbant apie tą, tą įgyvendinimą politikos lygmenių, tai nevyksta. Ir tai jau galbūt komisijai reikėtų pasigilinti į šios dalykus. Trūksta įgyvendinimo. Tiek daug politikų yra kūriama, norima užtikrinti mm, tvarios plėtros tikslų pažangos įgyvendinimą, tačiau čia svarbios yra valstybės narės ir reikia kalbėti apie tai. Kaip sakė kolega Lautala, taip pat Linda Makavin e, kalbėjo apie tai, kad kalbame su žmonėmis, e, teikiame jiems informaciją, tačiau tik išgaziname juos, nes jiems atrodo, kad planeta rytasi į pražūtį. Tad galbūt reikėtų konkrečiau užnekėti, sakyti, kad štai tokie teisės aktai buvo patvirtinti, skirti klimato kaito švelninimu ir taip toliau. Tačiau čia reikia ir įgyvendinimo valstybių narių lygmenių. Mane labai stebina tai, kad e, klimato e, srities veiksmai neturi kažkokių tai bendrų rodiklių, kuriuos galėtų būti galima panaudoti įvertinant pažangą. Ir apie tai kalbėsime Kotovicose, kai nuvyksime ir sakysime, kad negalime įvertinti tų veiksmų įgyvendinamų europinių lygmenių. Ar tik e, kalbėsime tais tušiais žodžiais, ar pateiksime ir kažkokių savo veiksmų įrodymų. Reikia tų rodiklių, jie yra svarbus Nesileisiu į detalę šiandieną, tad, e, bet nebejoju, kad visi žinote, apie ką kalbame. Tad kaip nutiko taip, jog negalime įvertinti tų klimato veiksmų? Kalbant net apie švarų vandenį, e, sanitarijos aspektus, kodėl susiklostė tokia situacija, kad nėra kaip įvertinti visų tų mm, aspektų. Man tai tiesiog e, nesuvokiama tiesą pasakius. Mes aplinkosaugos komitete kalbėjome apie teisės aktų vertinimą, įgyvendinimą, e, tai buvo susijęs su vandens kokybė, tad komisija turi tą vertinimą, tad kodėl negalime to panaudoti, kalbant apie tą konkretų mm, apskaičiavimą tų tikslų. Aš tikrai nenoriu kažkaip neigiamai pasisakyti, tačiau prival, tiesiog privalėjau išsakyti šios nuoskaudo žodžius, nes mes taip sunkiai dirbame. O dėja, mm, vykstančiose procesuose nematome tos pažangos ir atrodo, kad e, tiek stengiamės ir viskas per niek. Ačiū. Taip, kalbant apie klimato veiksmus, yra galimybių apskaičiuoti, yra apskaičiuojama ta pažanga tiek ir kalbant apie vandenį. E, taip pat mm, yra ir griežti mm, e, vandens kokybės standartai. Suprantu, kad jūs nerimavote dėl Katovicų, dabar žodis Eurostatui, komisijai taip pat. Tikiuosi galėsite paaiškinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pradėsiu nuo labiau tokios statistinės perspektyvos, o tada kolega pereis prie tų sudėtingesnių klausimų susijusių su politikos aspektais. Apskritai, koks yra Eurostato vaidmuo šiame procese? Jau minėjau, kad jungtinių tautų lygmenių situacija yra panaši. Yra tokios stebėsnos sistemos, sukurtos ir kalbant apie statistikos biurų vaidmenį, jis yra daugiau neutralus. Jis žiūri domenų kokybę, tačiau nesikiša į politinius aspektus. Ir mūsų darbas šitoks yra užtikrinti pusiausvyrą, užtikrinti minimalę domenų kokybę. Kalbant apie politikos tikslus, mes paimame juos iš kažkur, tai jų nesukūrėme, neišrandame, tada parengėme statistinį aprašą, O kažkokie politiniai tekstai apie politikos iniciatyvas ir panašiai yra rengiami politikos direktoratų. Būtent taip viskas funkcionuoja. Kalbant apie pagrindinę ataskaitą ir apie duomenų bazę, ten galima rasti informaciją skirtą valstybėms narėms. Dauguma rodiklių yra suskirstyti pagal valstybės narės. Tačiau mes netliekame kažkokio tai vertinimo, neaprijungiame kažkokių tai rodiklyčių, raudonų ar žalių rodiklyčių prie valstybių narių pavadinimų. Jeigu taip darytume, kažin ar valstybės narės būtų patenkintos, tai nėra mūsų vaidmuo. Es turbūt turėtų tai daryti. Svarbiausias dalykas yra aiškinimas. Jūs tiesiog ne, ne, ne, negalime e, kažkokiais tai kaltinimais mėtytis ar pažymėti, kas yra blogos ar geros šalis be jokių paaiškinimų, tai nebūtų teisinga. Dabar apie tą mm, informacijos platinimo aspektą šiemet e, skaitmeniniu būdu paskelbėme informaciją, bandėme pasiekti jauną auditoriją, kol kas tokia situacija, tačiau kalbant apie ryšių užmėsgymo e, kažkokias iniciatyvas, mes to neusimame, mes esame statistikos rinkimo biuras, mes savo darbą tikrai stengiamės atlikti gerai, naudojamės įvairiausiamis priemonėmis, duomenų bazėmis. Taip pat buvo pateiktas klausimas susijęs su tuo, ar e, būtų galima pasakyti, kiek, e, kiek yra įgyveninti tikslai. Jeigu tai nėra politikos tikslas, na, reikia nepamiršti to, kad e, mes nesame statistikos biuras ir negalime kažkokių tokio pobūdžio pareiškimų pateikti. Nebent yra e, toks. E, aiškiai nubriežtas politikos tikslas, kurį nustatė kažkas kitas. Dabar dėl poveikio trečiosiam šalims, e, tai yra įtraukta į mūsų darbo tvarkę. Mes be abejo stengiamės pagerinti situaciją šią linkmę. Dabar dėl klimato veiksmų klausimo. Jūs labiau kalbėjote apie tą tokį apibendrintą paveikslą, kalbant apie mm, e, vandenį ir klimatą. E, svarbu čia yra tos pagrindinės tendencijos, o kalbant apie klimato veiksmus, tikiuosi šiemet tai bus įmanoma padaryti. Ir kai kurie rodikliai, kuriuos pasirinkome, dėja e, neleido to kol kas padaryti, tačiau šiemet tai turėtų pavykti. Ir toks e, subendrintas vertinimas yra tiesiog pasirinktų rodiklių vidurkis. Tai yra tokia komunikacijos priemonė, kuri padeda žmonėms susidaryti geresnį vaizdą, tačiau tuo pat metu mus labiau patyrę ekspertai kritikuoja, kad tai jau yra itin didelis supaprastinimas ir e, visada stengiamės laviruoti tarptų dviejų polių, tarsi norima pateikti tą tokią apžvalgą, tačiau ekspertai kritikuoja mus, o jeigu elgsimės taip, kaip jie nori, tada e, situacija bus per daug sudėtinga paprastiems žmonėms. O kalbant apie vandenį, nežinau, ar pakaks tų rodiklių, kad būtų galima tą tokią apibendrintą e, paveikslą pateikti. Ačiū, tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar trumpai apie tą platesnį paveikslą. Kaip žinia, ES visada firma, pirmavo, kalbant apie tvarumą, tvarę plėtrą. Ir tvari plėtra yra įtraukta į sutartis, tad ES taip pat svarbu vaidmenį vaidina ir jungtinėse tautose, kalbant apie darbo tvarkės rinkimą, kaip ir buvo minėta, tvarioji plėtra yra bendra visų atsakomybė ir komisija laikosi subsidiarumo principo, kartu su valstybėmis narėmis įgyvendina tą darbo atvarkę nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių. Dėl to dviejų žingsnių požiūrio, kurio laikosi komisija, jis apima ir tvarios plėtros tikslų įgyvendinimą. Pirmiausia, tai yra įtraukiama į ES politikos e, srautus, į prioritetus. Taip pat yra rengiama ir ilgalaikė vizija po 20 metų. Šiuo atžvilgiu komisija kol kas dirba su tuo refleksijų dokumentu. Ir e, tai yra tarsi tolesni žingsniai susijęs jungtinių tautų tvarios plėtros tikslais, o dėl Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos norėčiau pabrėžti, kad tai yra politinė vizija visų pirma. Ji e, skirta stimuliuoti tam tikroms diskusijoms, svarstymams susijusiams su ES ateitimi. Mes taip pat tikimės, kad e, iki metų pabaigos tas refleksijų dokumentas bus patvirtintas ir jeigu teisingai išgirdau posėdžio pradžioje, ketinate renkti mm, e, pranešimą savo iniciatyvą. Jis turėtų būti patvirtintas e, dar iki parlamento kadencijos pabaigos. Tikiuosi, dar galėsime pratesti savo diskusiją šiuo klausimu. Um, I mean, can... Ačiū. Aš suprantu, kad yra statistikos e, klausimai ir e, kai kurie statistiniai duomenys atrodo labai nepatrauklus ir e, valstybėms narėms jie nepatinka, aišku. Mes nesitikime, kad statistikai turėtų aiškinti, kaip ką pakeisti, bet bent jau statistikai pateikia duomenis e, taip, kad e, visuomenė gali kelti klausimus, kodėl nėra nustatyta tam tikra siektina reikšmė. Pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, derlius e, numamas laiku ir viskas labai gerai, vis tiek tos siektinos reikšmės yra labai svarbios, nes ir patys dėvėti yra tam tikros siektinos reikšmės. Ir e, reikia dėl tokių dalykų susitarti. E, kartais e, vykstu į Afrikos valstybės ir juose yra įsteigtos ministerijos, tarnybos, kurios kaupia duomenis apie klimatą, apie vandens kokybę. Mums ir patiems kyla sunkumų šioje srityje, tad nelabai įsivaizduoju, kaip galime to reikalauti iš besivystančių šalių. Turi būti dalykų, kuriuos e, turime gebėti pamatuoti, kad galėtume pristatyti žmonėms, kokia pažanga yra daroma klimato kaitos srityje. Matuojame pažangą gyventinant 2020 e, metų tikslus, galbūt e, dėvėtės srityje tai kažkiek skiriasi. Pagal DFP, na, praeitą savaitę šiame parlamente buvo balsuojama dėl DFP ir be kita ko dėl to, kas turėtų būti skiriama DVT. Dar 2015 metais buvo apie tai kalbama, vykstama į New York ir taip toliau. Dabar jau beveik 2019 metai ir mes vis tiek dar uh, bandome renkti kažkokį diskusijų dokumentą. Mm, na, nežinau. Ir žinau, kad parlamentui visą tai įgyja vis didesnę svarbą. Ir komisija ragina mus labiau pasigilinti šiuos klausimus, dėvėti įgyvendinimą ir visą tai uh, Mes turime pademonstruoti savo lyderystę COP kontekste ir kitur. Ir mes, žinoma, būtinai dar grįšime. E, tikiuosi, galėsime parengti nuomonę savo iniciatyvą. Prašom, tik porą žodžių pridursiu, nes visiškai pritariu tam, ką sakėte. žvelgiu į rodiklius Ir atrodo, kad viską čia galima panaudoti, nieko čia labai sudėtinga nėra. Minėjote, kad nenorite, kad valstybės narės nusimintų. Na, nežinau, man atrodo, kad galima daryti išvadą, kad visi, kas peržiūrės šią ataskaitą, supras, kad nėra labai gera padėtis ES, kalbant apie vandens valymą, apie taiką ir teisingumą, žvelgiant į šiuos duomenis. Ir jeigu jau tokie prasti rodikliai šiuose srityse, mes tikrai turime daryti kažką nes e, gyvename kartu su savo piliečiais e, tokiamis sąlygomis ir turime būtinai imtis veiksmų. Ačiū labai už tai, kad prisijungėte prie mūsų per šią diskusiją ir labai laukiu jūsų ataskaitos savo iniciatyvą. Na, mm, ir e, mes dabar tęsime savo posėdį, kurį pradėjome ryte Peičias pastate. Ačiū uh, už bendratarpiavimą tarp mūsų dviejų komitetų.